All right, everybody, welcome. Sveiki visi. Pradėkime posėdį. Pramonės gamybos Europoje ateitis tai yra ES bandomasis projektas, kurį pasiūlė iš pat pradžių Europos parlamentas. Ypač prie to prisidėjo pana Madrel e, pasiūliusi šią iniciatyvą. Tai buvo sutarta dar 2014-2015 metais. E, šis projektas buvo suteiktas Eurofound e, organizacijai ITRE ir MPL komitetų koordinatoriai sutarė išklausyti vidutinio laikotarpio projekto rezultatus per bendrą komiteto posėdį šiandien. Šiandien šis sustikimas ypač įdomus, kadangi komisija neseniai paskelbė komunikat, komunikatą dėl naujosios pramonės politikos. Komisijos narė Bienkovska pristatė šios politikos svarbiausius brožus per įtrio komiteto posėdį spalio antrą dieną. Na, o mes nusprendėme šį komunikatą pratesti, užduodant klausimą, kurie atsakoma žodžiu iš komisijos pusės. Taigi, džiaugiamės galėję surenkti šį bendrą posėdį ir dabar norėčiau suteikti žodį Jums, ponė Ulskog, kad startumėte keletą žanginių žodžių ir pirmininkautumėte Ačiū, aš taip pat e, sveikinu visus dalyvius, ypač kolegas ir ekspertus iš Eurofound organizacijos, kurie pateiks savo bandomą projekto rezultatus. Džiaugiamės galėdami organizuoti šį apskaitimą nuomonėmis kartu su ITRE komitetu po ilgo laikotarpio, kuomet daugiausia dėmesio skiriame paslaugų sektoriui pastaraisiais dešimtmečiais matome, kad iš naujo bandoma įvertinti ir e, gamybą kaip darbo vietų, ekonomikos augimo šaltinį. Ir šiuo tikslu Europos parlamentas ėmės iniciatyvos parengti bandomąjį projektą, kurį paminėjo kolega, tai yra e, gamybos ateitis Europoje. Šis projektas vyko 14-15 metais Jis buvo pateiktas e, Eurofound agentūrai, tai yra gyvenimo ir darbo salgų gerinimo agentūra. Taigi, aišku, mokslas ir gyvenimas eina ranką ant rankon ir mes suprantame, kad labai svarbu išsaugoti Europos ekonomikos konkurencingumą. Reikia suprasti visgi, kad tris ketvirčio Europos eksporto yra pramonės gamybos prekės. Kartais mes apie tai pamirštame. Greitas technologinių pokyčių tempas ir mastas reikš didelius pokyčius gamybos sektorijoje, o viso to pasakmes sunku iki galo numatyti. Kai kurie stebėtojai kalba apie naują pramonės revoliuciją taip pat. Vis labiau globalizuotame pasaulyje, kur gamybos veiksniai e, kinta, Europos Sąjungai reikia būti pirmaujančios gretuose, kad galėtume išlaikyti konkurencingumą ir užtikrinti ekonomikos augimą, darbo vietų išlaikymą žmonėms, kurie gyvena Europoje. Vienas nerima keliantis šių pokyčių brožas yra tai, kad gamyba gali tapti reikalaujantį mažiau darbo jėgos. Turime užtikrinti, kad darbo vietų praradimas gamyboje būtų atsvertas darbo vietų kūrimo kitose sritise ar kitose sektoriuose. Kaip buvo ir praėjusio amžiaus paskutinį dešimtmetį, kai gamybos sektorius susidūrė su pirmosiomis globalizacijos bangomis. Na, o žimtumo komitetui ir mūsų darbui ypač rūpi tokie dalykai kaip tų naujų pokyčių įtaka darbo vietoms, pajamoms, dar, saug, socialiniam saugumui, darbo modeliams, darbo sąlygoms ir reikalingiems įgūdžiams bei mokymui. Ir galiausiai turime užtikrinti tai, kad labiau pažeidžiami piliečiai neatsiliktų nuo šių pokyčių ir reikalavimų, o mūsų visuomenės paremtų, steigtų pagalbą visiems, kuriems to reikia. Darbo rinkoje yra laiminčiųjų, bet yra ir pralaiminčiųjų. Mes jų matome jau ir šiandien. Ir mūsų pareiga yra stengtis juos paremti Šiandieninė diskusija prisidės prie parlamento darbo, tai labai svarbu. Ir aš lauksiu jūsų pasisakymų ir diskusijos su komitetų nariais. Ačiū. Yes. Uh, to, uh... Na tai dabar žodis spariniam moksliniam bendradarbiui, svarbiausiam moksliniam, vyriausiam moksliniam bendradarbiui Donald Story. Ačiū Jums. Ačiū Jums už įžangą į šią temą gamybos Europoje ateities perspektyvos. Mes turėtume galvoti ir apie pramonės politiką ir apskritai apie ES bendrą ekonomikos politiką nes e, tai susijęs su technologinė plėtra, kuri regis vyksta. Bandoma, bandoma į projektą patvirtino parlamentas 2013 metais, iš esmės tai yra mokslinių tyrimų e, projektas ir štai yra kelios citatos iš šio parlamento dokumento. Tai yra susitarimas su augimo generaliniu direktoratu ir buvo pasirašytas 2015 metais ir jo pabaiga yra 2019 metais. Mes su šiuo generaliniu direktoratu bendradarbiaujame nuo projekto gyvendinimo pradžios. Direktoratas pasiū, pateikė įdomių pasiūlymų. Ir mes stebime procesą ir pati pirmą kartą pateiksime e, unikalių duomenų. Atsižvelgdami į naują sanglaudos politikos laikotarpį, kalbėsime apie pramonės pajėgumus. E, valdymas nėra sudėtingas tačiau mums labai naudingas. Mes susitinkame kiekvienais metais ir šį rytį vyko ketvirtasis susitikimas. Susitinka generaliniai direktoriai e, Europos komisijoje taip pat yra ir socialinių partnerių atstovai, kurie dalyvavo šiuose posėdžiuose. E, labai greitai apie e, Europos į, į kitos šalies perkeltos veiklos sugražinimo stebėjimo centrą. Didelis papildomas projektas yra skirtas tam, kad būtų galima nustatyti kiekybinius scenarius. Mes tik pradėjome dirbti šiuo klausimu ir turime suformuluoti tokius prasmingus scenarius, kurios būtų galima praktiškai gyvendinti ir įtraukti į tokį sudėtingą makroekonominį modelį. Norėčiau pasidalinti su jumis mintimis apie vieną iš scenarijų dėl to, kokia bus užimtumo e, situacija Europoje, taip pat gamybos situacija, atsižvelgiant į Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos. E, kalbame apie pasaulinį modelį, kuris turės poveikį visam pasauliui užimtumos rytyje. E, šis scenarius, e, turint galvoje Paryžiaus susitarimą, yra labai patrauklus, e, reikalingos invest... iš ankstinės investicijos. Ir tai turėtų turėti platų teigiamą poveikį visoje Europoje, ypač gamybos rytyje maždaug milijonas darbo vietų bus sukurtas, e, reikalingos investicijos, kad būtų laikomasi Paryžiaus susitarimo, daug darbo vietų bus sukurta Vokietijoje, tačiau pažvelgus į šį modelį, matome, kad padidės darbo vietų ir Prancūzijoje, ir Ispanijoje. E, labai greitai. Norėčiau dabar pakalbėti apie šį Europos iš kito, į kitos šalies perkeltos veiklos sugražinimo stebėjimo centrą. Mes kalbame apie šakinės organizacijas e, ir daug kitų sudėtingų šaltinių ir atsiž... naudojamės jais stengdamės nustatyti į kitos šalies perkeltos veiklos sugražinimo galimybės į Europą svarbiausi rezultatai rodo, kad užimtumui tai neturės didelio poveikio 150 atvejų, tik 21 atveju bus sukurta daugiau nei 100 darbo vietų vienam atvejui. Taigi, kalbant apie uh, gamybą ir užimtumo galimybės, tai augimas šioje srityje nebus labai didelis. E, labai svarbu yra turėti informaciją apie perkelt, apie tas įmonės, kurios iškėlė savo veiklą ir kurios gali gražinti savo veiklą į Europą. Svarbu kalbėti ir apie e, politinės priemonės ir apie tai, koks bus poveikis valstybėms narėms. Prieš e, maždaug trejus metus tai buvo labai populiari tema Buvo pradėtos kelios iniciatyvos Prancūzijoje, Italijoje, Vokietijoje ir Junktinėje karalystėje. Ir regis šios iniciatyvos nebuvo labai gerai išnagrinėtos. Jų nebuvo siekiama labai atkakliai, jų gyvendinimo nebuvo atkakliai siekiama. Ir veiklu, veikla yra sugražinama į tą šalis, iš kurios ji buvo iškelta. Ir mums reikia, bet mums, turint galvoje europinę perspektyvą, reikėtų į tai atkreipti dėmesį. Vienas iš mokslinių tyrimų projektų, kurie buvo gyvendinami e, gamybos Europoje ateities perspektyvos ribose buvo regioninės pramonės politikos pajėgumų plėtojimas. E, kalbėjome, nagrinėjome politikas, išnagrinėjome devynis Europos regionus ir stengiamės nustatyti kaip atrodo ta regioninė politika, kas joje dalyvauja, kokie yra pro, procesai, kuriant tą politiką, gyvendinant ir ką būtų galima įvardyti kaip gerąją patirtį, kalbant apie kitas iniciatyvas. Ir štai kokie rezultatai. Įdomu, kad regioninių lygmenių vargu ar ra, buvo konkrečių dokumentų skirtų pramonės politikui, politikai. Daugiausia buvo kalbama apie e, vystimasi. ir buvo apriepta daug įvairių politikos ryčių. Galbūt jums įdomiausia yra užimtumo darbo rinkos politikos rytis ir regioninė pramonės politika apriepė šias rytis tik netiesiogiai. Tačiau regioninių lygmenių suprantama, kaip svarbu turėti kvalifikuotos darbo jėgos regione ir kaip svarbu formuoti politiką atsižvelgiant į ateities perspektyvas. E, pramoninės regioninės politikos pajėgumams daro įtaką institucinė struktūra, regiono autonomija, taip pat ir žmogiškiai ištekliai įvairiose įstaigose, kurie dalyvauja šiuose procesuose. Ir kalbame ne tik apie skaičius, bet ir apie patirtį, apie stebėseną, apie vertinimą. Ir Mes nustatėme tokius dalykus skirtingose regionuose. E, stebėsena ir vertinimas nėra stiprioji sritis regionuose. Ir turimą informaciją reikia panaudoti, kalbant apie pajėgumų aspektus ir taip pat reikia kalbėti apie mokymasi. Štai yra sudėt, atskiros sudėtinės dalys, politikos formavimas, politikos derinys, e, remiamasi atskirais, atskirų atvejų tyrimo. O dabar paminėsiu tik vieną labai svarbų dalyką kadangi mes nagrinėjame situaciją regionuose ir kadangi regionuose yra didelių skirtumų, tai labai svarbus kontekstas. Tai reiškia, kad vieno, viename regione esamą gerąją patirtį labai sunku perkelti į kitą regioną. Kai pradėjome gyvendinti šį projektą, e, šį projektą pavadinome mokslinės fantastikos projektu. nes e, kalbame apie technologijas, kurios pakeis situaciją, pažangius pramon, pra, pažangę pramonės robotiką, pramoninės biotehnologijas ir kitus procesus, kurie yra gamybos ateities priešakyje. Štai yra keletas iš tų dalykų, tai yra 3D gamyba, pažangioji robotika, kuri yra taikoma visose bendrosiuose procesuose, E, elektriniai automobiliai jau e, ir kiti dalykai jau yra labiau specifiniai dalykai, kalbant apie atskirus produktus. Koks bus poveikis gamybos procesams? Labai trumpa apžvalga. Akivaizdu, kad bus padidės skaitmeninės informacijos gamybos procesuose centralizavimas, e, bus pasitelkiami skaitmeniniai procesai ir jie bus labai konkrečiai, tai turės konkretų poveikį e, darbo jėgai, pavyzdžiui, General Electric pradėjo šios, nuost, šios dalykus taikyti visiems darbuotojams, visų lygių darbuotojams, taigi skaitmeninimas palėti visus nes skaitmeninimas e, turi plačių galimybių. Kalbant apie gamybos ateities perspektyvas, svarbu žinoti, kad galima pagaminti ne tik automobilį kaip Fordą, bet pritaikyti jį konkrečiam klientui ir padaryti tai masiniu lygmeniu. Taip pat reikia kalbėti apie tokią gamybą, kuri, kurios rėmose galima teikti ir paslaugas. Tokiu būdu, pasitelkiant skaitmeninimą, pereiname į kitą lygmenį. Ir gaminio gyvavimo ciklas vartotojo rankose yra suskaitmenintas. Dar labai svarbu kalbėti apie e, geresnį išteklių naudojimo efektyvumą, energijos panaudojimą šios technologijos labai daug prie to prisidės. Reikėtų kalbėti ir apie didelės sinergijas. Na, o dabar e, baigsiu šią dalį pažvelgdamas į poveikį užimtumui. Bijau, kad reikia kalbėti apie gamybos Europoje mažėjimą, bent jau gamybos sektoriuje ir darbo vietų skaičius gamyboje mažės, bet bus galima vis tiek vykdyti gamybą Europoje, o dėl to bus galima sukurti kitų darbo vietų kitose sektoriuose e, profesinis tobulėjimas yra nuolatinis procesas, reikės daugiau inžinierių, daugiau gamyboje dirbo, dirbančių darbuotojų. Tikimasi, e, kad bus sugražinta kažkiek veiklos į Europą, bet labiausiai reikia kalbėti apie restruktūrizavimą. Reikia kalbėti ir apie duomenis, apie tinklų saugumą derinant visą tai su tradicinė situacija. Darbo sąlygos gali sumažėti pavojingo, darbo pavojingomis sąlygomis ir gali tekti moksliškai valdyti darbo procesus, stebėti darbuotojų darbo rezultatus taip pat stebėti darbo rezultatus paslaugų sektorija, pasitelkiant duomenis. Reikėtų kalbėti ir apie nuolatinį duomenų rinkimą. Esama potencialių problemų, su kuriamis galima ateityje susidurti, susijusių su sažiningumu, su darbo, intensyvesniu darbo, E, robotai. E, turbūt e, prisimenate filmus apie Frankensteiną, bet visi tie dalykai yra gana rimti. Vis daugiau darbo atliekama skaitmeninėse platformose, kai vadovas jau yra algoritmas, ne žmogus. Ir tokie dalykai jau vyksta. Dar nedaug ne, ne žinoma apie tai, bet su tuo, gali būti, su tuo gali būti susijusių problemų. Vėl reikėtų kalbėti apie atskirus sektorius, kaip dėl socialinio dialogo. Uh, so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 Ir mes matome, kad e, įmonės yra invest... įdėktos į vertės kūrimo grandinę, daugiausia orientuojamasi į nišinius projektus ir e, kadangi vietinė rinka per maža šiems gaminiams, reikia įeiti už nacionalinės valstybės e, ribų, tarp 5 ir 110 darbuotojų šiuose įmonėse paprastai būna, tačiau jos labai novatoriškos, darbo sąlygos taip pat geros ir darbuotojai labai aukštos kvalifikacijos, taip pat motivuoti, patraukiantis ir jaunimą. Čia mes neižvelgiame kažkokių ypatingų tendencijų dėl konkrečios pozicijos rinkoje įse tarp šių įmonių ir keturių, į, kitų įmonių, didesnių įmonių ryšys yra toks, kad abiems pusėms jis naudingas. Tuo pat metu reikia atsižvelgti į tai, ar yra viskas akių lygyje, ar vertės kūrimo grandinėje visi yra lygus, ar viena ar kita įmonė dominuoja rinkos sektorija, vertės grandinėje nustatėme, kad tokios įmonės konkurencingesnės, tvaresnės, geresnė prieiga prie rinkos, geresni tinklai. Tuo pat metu tiekimo grandiniai padeda joms tobulinti e, savo gaminius, tai ilgalaikė perspektyva, o dėl politikos čia išvilgėme labai daug pagalbos tarptautiniai veiklai E, įvairūs viešiai partneriai dirba, politika atitinkama vykdoma, e, pas, paskolų priemonės taikomas, dalis jų e, viešosios politikos įmonė, priemonės turiu omenyje orientuojasi į MVI, dirbančias tarptautinėje rinkoje, tačiau mikro įmonės dažnai yra pražiūrimos, kadangi jų poreikiai yra e, specifiniai, kiek besiskiriantis bendrai nuo MVI poreikių atliktas politikos vertinimas liudyja, kad tarptautinės veiklos pagalbos priemonės turi užtikrinti ir siekia užtikrinti prieigą prie finansavimo, prieigą prie tinklų, taip pat pritaikytos specifiniams MVI poreikiams, tačiau iš tuo pat metu egzistuoja ir platesnių politikos priemonių teikiančių platesnę naudą, kaip matome iš mūsų rezultatų. Kita problema, nepaisant to, kad priemonių yra labai daug, nemažai įmonių nežino, kad jos egzistuoja nėra pakankamai informuojama apie šias politikos priemonės, ir taip pat neatsižvelgiamai tų įmonių ypatybės. Dažnai mm, įmonės nesusigaudo, kuris, kuri politikos priemonė būtų joms naudingiausia, kita ypatybė susijusi su viešaja politika, administracinė našta didžiulė, ypač mažoms įmonėms, nepaisant visų pastangų, kurių imtasi pastaraisiais metais. Vis dėlto šios rušies pagalbos priemonės administracinė našta problema ne tik įmonėms, bet ir priemonę administruojančioms struktūroms. Tai taip pat kliudo. Jau suprantu, kad man skirtas laikas baigėsi, tai ačiū. Ačiū ponė Storiai, ponė Mandal. Dabar suteiksime galimybę nariams užduoti trumpus klausimus. Daugelis iš jų greičiausia taip, yra, taip pat yra koordinatoriai užimtumo komiteto koordinatoriaus salėje nėra, tačiau Agnes Jungiris iš socialistų frakcijos yra ir žodis jums. Viena minutė. Ačiū, labai ačiū už įdomią prezentaciją, labai Ačiū už tokią plačią e, informacinę medžiagą. Nesusipažinau su ją, atsiprašau. Turiu keletą klausimų, tikiuosi atsakysite į juos. Mane domina už darbuotojų dalyvavimo klausimas, kaip jie yra įtraukiami į įmonę ir įmonių teisės kūrimą. Naujos technologijos formos parodo, kad darbo santykiai yra vis labiau individualizuojami. Gal galėtumėte kiek išsamiau pakomentuoti, kaip darbuotojai yra atstovaujami toje pasikeitusioje įmonių aplinkoje. Antrasis klausimas. Ar turite e, duomenų šiek tiek išsamesnių ir konkretesnių apie naujųjų darbų kokybę. Ar mes žinome, kas čia per darbo vietos, kurios yra perkeliamos ar gražinamos atgal? Aišku, kiekviena darbo vieta Europoje yra puiku, vis dėlto taip pat norėtųsi, kad neprasidėtų dar vienos vargo lenktynės, kas mokės mažiau. Ir trečiasis klausimas susijęs su regioninė politika. Jeigu mes pažvelgsime į tai, kokia yra padėtis Europoje, pamatysime, kad kai kurie Europos regionai ypač stipriai nukentėjo, pramonės ten beveik nebeliko. Ir būtent tie regionai dažnai neturi pakankamai biudžetinių lėšų, o jų ten tikrai reikėtų, reikia tiek darbuotojų perkvalifikavimui, tiek profesiniam mokymui, tų pinigų tikrai ten reikėtų. Mane neramina investavimo spragos gebėjimų kontekste. Ar jūsų surinkti duomenis pateikė informacijos ir pa mano tris klausimus, kaip reikėtų šias problemas spręsti. Ačiū. Ačiū visiems kitiems kolegoms taip pat suteiksiu po dvi minutės, ponė McIntyre, ECR koordinatorė, prašom. Um, ačiū, ponė pirminkė, ačiū už labai įdomų pristatymą. Mane ypač domina darbo vietų gražinimas į Europą. Užimtumo komitete vyko klausimai 15 metų rugsėjo mėnesį šią temą. Nemažai tuo metu dirbame ties tais konkrečiais veiksniais. Žinoma, energijos išlaidų mažinimas, energijos tiekimo stabilumo užtikrinimas buvo vieni svarbiausių. Ir, kaip jau minėta, įgūdžiai, taip pat svarbiausių įgūdžių trūkumas Europoje taip pat svarbus veiksnys. Finansavimo galimybės taip pat yra e, vienas veiksnys, kuris buvo pabrėžtas. Na ir galiausiai būtinybė mažinti reguliavimo naštą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Manau, kad labai dažnai visą tai susiję su teisės aktų paprastinimu, o ne darbuotojų apsaugos, lygio mažinimu ar ko nors kitu. Tiesiog reikia suprastinti teisės aktus, kad mažas verslas neturėtų skirti per daug laiko, e, samdytis teisininkų ar taip toliau. Komisijos narys Timermansas labai išraiškingai šneka apie geresnį reguliavimą, kuris būtų naudingas mažam verslui. Perinant dabar prie tų gražintų darbo vietų. E, tai galiu pasakyti, kad e, dėk e, grašiai prie grašio ir staupysi daug. Taigi, jeigu pažvelgsime į mano regioną, jeigu Jaguar ir Land Rover e, persikėlė atgal šimtus vietų, kita įmonė 2000 ir kelišimtus darbo vietų. Bendrovės būtent pabrėžia kokybės aspektą ir artimumo aspektą. Kokybė yra labai svarbu. Bet artimumas taip pat svarbu, nes e, pristatymas prekių taip pat yra svarbus, kuo trumpesnis laikas, tuo geriau. Na ir e, Junktinėje karalystėje gamintojų organizacijos apžalga taip pat pabrėžia kokybės e, aspektą, ypač mažų bendrovių atveju. Tai daugiau kaip pusė jų sakė, kad dėl kokybės jos būtent gražino darbo vietas į Europą. Taigi kokiu mastu politikos aplinka Europoje gali padėti gamintojams susilaukti sėkmės pasaulinėje ekonomikoje kokias priemonės turime mes dėkti kaip politikos kuriejai, kad pasiektų, sukurtume tokią aplinką, kuri padėtų na, pramonės gamybai Europoje. Ačiū. Toliau ponė Viming, kuri atsavo ir užimtumą, ir įtrė e komitetą. Ačiū. Pono Žambon Kalvet vardu noriu kalbėti. Du klausimai. Pirmiausia, kokį poveikį matote investicijoms šioje srityje investuojant iš Europos fondo, ypač Europos strateginių investicijų fondo per jūsų tyriamą laikotarpį. Ar matote erdvės tikslingam EFSI ir kitų ES priemonių panaudojimui, remiant tokias sritis kaip MVI internacionalizavęs, naujų pasaulinių bendrovių atsiradimo ir taip toliau, kas galėtų padėti stimuliuoti darbo vietų kūrimą. Antras klausimas. Pagal ES įgūdžių panoramą pažangi gamyba turėtų smarkiai plėstis, o rinka turėtų padvigubėti iki 20 metų pagal dydį, o tai rodo ir jūsų šiandien tyrimo rezultatų pristatymas dėl naujų technologijų sektorioje. Tai reiškia, kad atsiras ne tik didesnė paklausa aukštos kokybės darbo vietoms, bet visi darbuotojai pramonėje turės padidinti savo techninius ir skaitmeninius įgūdžius, kad netrūktų kompetencijos ateityje. Ar galite iš, iš, išdėstyti, pabrėžti tas rytis, kuriuose yra daugiausia, yra galimybių užimtumui ir kokių įgūdžių reikia, kad būtų galima pasinaudoti tokiu augimu. Ar matote tame kokį nors vaidmenį socialiniams partneriams, kurie galėtų konstruktyviai dirbti kartu, kad būtų galima reaguoti naujų technologinių pokyčių poreikius. Ar turite geros patirties pavyzdžių jau dabar? Ačiū. Labai ačiū. Dabar žodis vėl ekspertams. Tikimės, kad atsakysite į šios visus klausimus. Puikus klausimai, labai ačiū Jums už juos. Aš pagal e, tą na, viršenybės principą atsakysiu į lengvesnius klausimus, o kolegijai leisiu į sunkesnius. Dėl darbuotojų dalyvavimo, na, dėja, čia kalbame apie sektorius, kur sunku tai pasiekti. Tačiau naujos bendrovės, nauji startuoliai, kokios bebūtų sektorius, puikiai supranta, kokios yra, kok, kokios yra darbuotojų dalyvavimo socialinio dialogo vertybės. Tačiau jeigu Aš domėčiausi darbuotojų dalyvavimu šiame kontekste. Man labiau rūpėtų darbuotojų dalyvavimas e, labai svarbiame struktūrinėme pokytyje, kuris e, vyksta. Informavimas, konsultavimas, vadybos restruktūrizavimas artimiausią dešimtmetį tie klausimai bus e, svarbiausi. Darbuotojų dalyvavimas, socialinių partnerių dalyvavimas bus labai svarbus protingam restruktūrizavimo procesui. Gražinau darbo vietų kokybę. Na, iš dalies atsakysiu ir ponios Makintar klausimą. Galima patvirtinti tai, ką jūs sakote dėl tos motivacijos, kuri verčia darbo vietas gražinti. Tai yra mažesni atstumai visų pirma, tačiau vis vėl ir vėl būtent kokybės klausimas, kokybės užtikrinimas yra svarbus. Kai kalbame apie toli, nu, toli teikiamas, dėlio sumą teikiamas paslaugas, būtent e, kokybė yra minima kaip vienas svarbiausių priežasčių darbo vietoms gražinti. Ir aišku, puiku, kad e, bendrovės e, vertina darbuotojų įgūdžius, tikėkime, kad e, už tą kokybę tinkamai yra apmokama. Tačiau būtent tas aspektas, kokybės aspektas yra vienas svarbiausių, gražinant darbo vietas į Europą. Galbūt aš per greitai perbėgau per visas savo skaidres, bet vienas didžiausių atvejų buvo Vodafone e, skambučių centro perkelimas atgal į Europą. Kokią politiką reikėtų propaguoti? Mes bandome būti atsargus, siūlomi kokios politikos laikytis. Ir kitoje mūsų veikloje mes kalbame apie politikos galimybės. Mes esame mokslininkai, mes vykdome tyrimus rinkdami duomenis ir vidurė, šio projekto vykdymo viduryje. Konkrečiai nenorėčiau minėti nieko, tačiau vienas, vienu klausimu kalbant, tai yra darbo vietų gražinimo klausimu. Tai jeigu čia bandytume kurti kažkokią politiką, tai pirmiausia reikėtų. Jeigu ką nors norime daryti šiuo klausimu, tai pirmiausia kurti politiką. Kiek suprantu, Junktinė karalystė, Prancūzija ir Italija turi kažką iš vis, jeigu rimtai nori skatinti bendrovės grįžti į Europę, reikia sukurti darbo grupės, mobilizuoti įvairias viešosios administracijos grandis, reikia tam tikros politikos. Tai yra turbūt akivaizdu, bet vis tiek verta tai buvo paminėti. Tai tiek iš mano pusės bandymas atsakyti kai kurios klausimus. Aš atsakysiu kitus klausimus, bet pirmiausia norėčiau pakalbėti apie atstovavimą Europai. E, kai kalbame apie nedidelės įmonės, tai darbuotojų atstovavimas nėra tokia didelė problema, nes darbuotojai tiesiog įsitraukia į veiklą ir jie yra laikomi ne tik komandos nariai, kuriems yra paskiriamos konkrečios užduotys. profsąjungos arba darbuotojų taryba net ir nebūtinas dalykas, nes darbuotojai yra tiesiogiai traukiami į darbo veiklą ir todėl tokiu būdu jaunimas yra įtraukiamas į naujų įmonių veiklą ir jie dalyvauja sprendimų prieimime. Dar kai kalbant apie game changing technologies, apie skaitmeninimą, uh, E, e, mes pradėjome naują projektą skirtą naujoms užimtumo formoms ir kalbama apie skirtingas darbo organizavimo formas, apie skirtingus darbo santykius. Tai irgi turės teigiamą poveikį darbuotojų atstovavimui nes situacija yra kitokia nei esant tradicinėms įmonėms. Per kitus metus matysime naujų, kitokių struktūrų, dialogo struktūrų ir kitokio, kitokios veiklos pobūdį. Kalbant apie regionus, Pastebėjome, kad dauguma regionų neturi įgaliojimų nustatyti švietimo politiką. Ji yra nustatoma nacionaliniu lygmeniu arba ją nustato kiti e, regioninės vadovybės skyriai. Taigi dėl įgūdžių ugdymo ir pramonės politikos. Pramonės politika turi tik netiesioginį poveikį bet turime pavyzdžių, kai regionuose, regionų atstovai darė įtaką profesinio ūkdymo centrams. Ir tokiu būdu, dvišalių būdu buvo keičiamas informacija dėl reguliavimo naštos MVI. Tikrai pasiekta pažangos per paskutinį dešimtmetį Tačiau esama dar daugiau situacijos tobulinimo potencialo ir didelėms ir mažoms įmonėms e, reikalavimai yra vienodi, bet mažoms įmonėms gali būti sunkiau įgyvendinti tam tikrus reikalavimus. Taigi tikrai galima išspręsti kai kuriuos klausimus dėl e, priemonių skirtų e, tarptautiniai, tarptautiniai veiklai. Tai matome, kad internetinės priemonės yra naudingos MVI, nes jos tuomet gali daug darbo atlikti internetu ir taip pat integruoti tai į savo darbo procesą dėl politikos, politinės aplinkos, tai reikėtų paminėti stabilumą, nes įmonės nėra, nuo, įmonės nesusiduria nuolat su naujais dalykais, į kuriuos turi e, reguliu, reaguoti. Esama gerų pavyzdžių kai e, tai turėjo teigiamą įtaką regioniniai politikai, kalbant apie įmonių galimybę gauti finansavimą ir tai pastebima rytinį, e, Europos rytuose. Įmonės taip pat gali keistis informaciją ir pagerinti savo pajėgumus. Dėl socialinių partnerių bendro darbo irgi turime gerų pavyzdžių abiejose projektuose, apie kuriuos aš kalbėjau, ir regioninės politikos projekte, ir projekte dėl paramos tarptautiniai veiklai. Pastebėjome, kad yra trišalių organizacijų ir socialiniai partneriai, ir, valsty, ir valstybinės institucijos bendradarbiauja tarpusavyje. Ačiū. Visiems akivaizdu, kad tai labai įdomi tema. Dirbome efektyviai. Dar turime septynias minutės, kurias galime skirti šiai įdomiai diskusijai. Suteiksiu žodį komisijos atstovui, ponai Zimen Tomas. Jis yra direktoriaus pavaduotojas. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Tiesiog nesitikėjau, kad paprašysite manęs pasisakyti. Pirmiausia, norėčiau Jums padėkoti uždėmesį. Dėl finansavimo norėtųsi pridurti, kad EFSI yra tam tikros galimybės mažoms ir vidutinėms įmonėms. Taigi čia gal labai svarbi pastaba. Per kitus pusantrų metų kalbama apie projekto užbaigimą. Reikėtų kalbėti apie gamybos perspektyvas, apie tam tikrus modelius, apie algas. Vyks keletas regioninių seminarų bus skleidžiama informacija apie regioninę politiką šalių grupėse, ES šalių grupėse. Na ir paskutinis, bet nemažiau svarbus dalykas yra susijęs su tuo, kad yra netiesioginis ryšys su pramonės politika, su jos pagrindiniais veiksmais ir tai irgi bus įtraukta į šiuos veiksmus ir mes nagrinėsime sektorių galimybės, reikalingus įgūdžius ir tikėsimės taip pat iš jūsų gauti informacijos, kurią galėsime tuo tikslu panaudoti. Ačiū. Ačiū. Na, matau, kad kolegos dar atvyksta pirmadienis, suprantu, kad yra vėluojančių, dar turime porą minučių paskutiniam žodžiui, kas norėtų jį gauti. Suprantu, kad valanda labai darbinga. Ponas Martan, šimtumo komitetas. Ačiū, ačiū ponė pirmininkė, jau bijojau, kad nesulauksiu galimybės pasisakyti, atidžiai klausiausi ekspertų, labai ačiū ir už patį tyrimą, ir už uh, mintis Eurofondas. Nepamirškime, yra komisijos vizijos kūrinys, o komisija orientuojasi į Europos integraciją globaliame pasaulyme. Ir ta globalizacija, apie ką daug e, girdime, turi būti valdoma. Mes negalime leisti savo pavėluoti, nes e, liksime be nieko. Ir čia aš tikrai jums pritariu, ponė ekspertė. Jeigu mes viską galvojame iš tos pusės, o man tai atrodytų paprašiau globalizacija, tai e, gamyba vergiškomis sąlygomis, pardavimas už minimalę kainą, o po to girdime, kad MVI mus tiesiog erzina ir kad startuoliams priklauso ateitis. Na, prašyčiau, Prancūzijoje 90 procentų MVI įdarbina e, visos darbo jėgos, o jeigu jau prarasta darbo vietų, tai dėl to labiausiai kalta Europa dėl savo vadinamos konkurencingumo politikos. Kaip mes galime padėti tiems mažiausiai uždirbantiems žmonėms? Yra didžiulė neligybė ir neįmanoma sąžininkai konkuruoti su skurdžiai gyvenančiomis valstybėmis. Ačiū, ponė Martin. Aš nežinau, kada jūs gimėte, tačiau aš gimiau e, šeštajame dešimtmetyje ir jūsų argumentai man primena mano e, jaunystės argumentus. Ir tai reiškia, kad mes gimėme visiškai skirtingose uh, skirtingame pasaulyje. Negalime pasakyti, kad mes kovosime su globalizacija. Neįmanoma kovoti su techninė ir ekonominė pažanga. Tačiau mes turime pasirūpinti, kad turėtumėme priemonių, kurios padėtų žmonėms išsikapstyti iš skurdo, kad sukurtumėme vis, kurios nariai būtų geriau išsilavinę, galingesni, turintis teisės, visuomenė, kurioje yra daugiau lygybės, visuomenė, kurioje galima dirbti ir uždirbti. Tačiau mes negalime kartoti šešto dešimtmečio istorijos ir dėl to ir vyko šis renginys. Ačiū visiems dalyviams, prie šio klausimo tikrai teks grįžti, nes atėjo laikas pagalvoti, ko konkrečiai imsimės šiandien. Mes įvertinome darbo rinko tiek Europoje, tiek pasaulyje. Ačiū visiems už dalyvavimą šiame trumpame, bet labai įdomiame renginyje.